dėl Europos prieinamumo akto, dėl sprendimo dėl Europos prieinamumo akto. O dabar vėl suteiksiu žodį komisariai Tusin komisijos vardu. Um, Madam President and uh, honorable members of parliament, I am very pleased. Pirmininkė, parlamento nariai, man labai malonu pranešti, kad komisija patvirtino pasiūlymą dėl prieinamumo akto. Ta proga norėčiau padėkoti ir jums už jūsų indėlį ir paramą, kurią Europos parlamentas teikia rengiant šią direktyvą. Kaip žinote, kliučių dar labai daug. Kliučių, kurios užkerta kelią asmenims su negale visiškai pasinaudoti savo teisėmis visuomenėje. Neretai jie negali pasirinkti, kur ir kaip gyventi. Jiems kyla papildomų iššūkių, ieškant darbo, išlaikant darbo vietą, dalyvaujant švietimo sistemoje. Tai tik keletas pavyzdžių. Technologinės inovacijos sukuria didžiulį potencialą kliūtims įveikti. Štai išmanių telefonų arba elektroninės bankininkystės arba prekybos internetu pavyzdžiai, jie keičia ir visuomenę, ir ūkius, jie palengvina mūsų gyvenimą. Jeigu tokie produktai ir paslaugos būtų prieinamos asmenims su negale, jie suteiktų naujas galimybės tiems asmenims dalyvauti visuomenės veikloje ir pasirinkti nepriklausomai. Prieinamų produktų ir paslaugų paklausa auga. Demografinis senėjimas tai taip pat diktuoja. Manoma, kad 20 metais 120 milijonų europiečių turės arba negalę, arba kokių nors funkcinių apribojimų. Europos Sąjunga, jos valstybės narės įsipareigojo pagal Junktinių tautų konvenciją dėl asmenų su negale teisių parengti gaminius, paslaugas ir pastatus, padaryti juos priimti, prieinamesniais. Pradėjome, valstybės narės pradėjo leisti teisės aktus nekoordinuotai, savarankiškai, O jeigu nesimsime veiksmų ES lygmenių, įvairovė nacionalinėse taisyklėse egzistuojančiose valstybėse narėse dar išauks. Tai reiškia, kad pramoniai bus sunkiau parduoti ir produktus ir paslaugas tarp valstybinių mastų, tai nepadės ir piliečiams, kuriems labiausiai reikia prieinamų produktų ir paslaugų. Tad šiuo pasiūlymu mes siekiame panaikinti ir užkirsti, ir užkirsti kelią kliūtims tarp valstybių narių, toms kliūtims, kurios kyla dėl besiskiriančių prieinamumo reikalavimų. Norime sukurti Europos mastų galiuojančius prieinamumo reikalavimus, paremtus dizaino visiems požiūriu. Tai leis įvairiems pramonės sektoriams pasiūlyti įvairias prekes ir paslaugas visoje Europoje pigiau. Funkciniai reikalavimai, kuriuos siūlome prieinamumo akte, numato prieinamumo principus, užuot primetus konkrečius detalius techninius sprendimus. Vadinasi, inovacijoms ir lankstumui lieka pakankamai erdvės. Po intensyvių konsultacijų su suinteresuotais asmenėmis atidžiai atrinkome pagrindinius produktus ir paslaugas – naudojamus kasdieninėme gyvenime, aktualiausius tam, kad būtų galima paremti nepriklausomą asmenų gyvenimą. Būkime atviri, galų gale paprastai pagerinus prieinamumą prie tokių prekių ir paslaugų pagerės visų gyvenimas. Pavyzdžiui, jeigu būtų geriau girdimi skelbimai stotise, triukšmingose stotise arba dokumentų pateikiamų formatas būtų aiškiau perskaitomas, visiems būtų geriau. Nustačius tokias sąlygas įmonėms bus paprasčiau, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, paprasčiau bus parduoti kitose valstybėse narėse savo gaminius. Taip pagerės tarp valstybinė prekyba ir bus skatinama konkurencija. Be to ir viešosios institucijos, skelbdamos konkursus viešiesiams pirkimams, paslaugoms, pastatams, taip pat galės remtis vienodais aiškiais reikalavimais. Pasiūlyme taip pat yra ir sveiko proto nuostata. Ji užtikrina proporcingumą ir balansą, kad būtų atsižvelgta be kitako ir mikro įmonių poreikius. Prieinamumo aktas papildo direktyvos projektą dėl prieinamumo prie viešojo sektoriaus institucijų tinklalapių, dėl kurių jūs pirmąjį svarstymą jau atlikote. Tinklap, tinklalapio prieinamumo direktyva pažengia į priekį, tikimės, kad netrukus prasidės ir trilogas. Prašome Europos parlamento toliau konstruktyviai, pozityviai prisidėti prie šių diskusijų ir padėti susitarti kuo greičiau dėl šio dokumento. Ponios ir ponai, nebejoju, kad visi iš to išloš. Šio pasiūlymo dėka valstybių narių įmonių sąnaudos sumažės, be to ES veiksmai teigiamai atsilieps ir viešiesiams biudžetams ilgalaikėje perspektyvoje, nes bus sumažintas priklausomumas mažų, atsiprašau, vyresnio amžiaus ir negalė turinčių asmenų priklausomybė bus sumažinta. Štai todėl ši direktyva padės asmenims su negalė turėti geresnę prieigą prie švietimo, pagerins jų darbo, įsidarbinimo galimybės, suteiks tokiems asmenims daugiau laisvių ir daugiau galimybių kasdien renkantis įvairius gyvenimo aspektus. Dar kartą baigdama norėčiau pabrėžti, kad komisija tvirtai pasiryžusi gerinti Europos socialinio teisingumo aspektą. Niekas neturi likti užmirštas, šis pasiūlymas dar kartą pabrėžia mūsų ryštą užtikrinti, kad ekonominis augimas ir socialinė pažanga nebūtų atskiriami. Dėkui. Dėkuoju. Komisijos nariai, e, pirmoji pasakys ponė Esteras Fragut, Europos liaudės partijos frakcijos vardu Dėkoju pirmininkė visų pirma, ačiū komisijos nariai Tysin. Eina kalba apie direktyvą, kurios e, sektorius labai nekantriai laukia. Reikia išspręsti labai daug klausimų, bet e, tikimės, kad po 2012 metų nesėkmių dabar viskas klostysis gerai. E, mes Kalbame apie dvi organizacijas, žmonių su negale organizacijas. Turime iš tikrųjų užtikrinti lygybę tiems žmonėms, pagerinti prieinamumą prie tam tikrų produktų. Kaip komisijos narė sakė, tai reglamentuojantis tekstas, kuris atsižvelgia į vairius rinkos aspektus, e, kai kalbama apie jungtinių tautų žmonių su negale teisų konvenciją, tai devintoji dalis e, reikalauja, kad ta prieiga prie kompiuterių, telefonų, elektroninių paslaugų būtų garantuota. Ir tiesą sakant, komisijos įvairūs pakeitimai išplėtė tai, kas jau egzistuoja, kas jau yra įrašyta jungtinių tautų konvencijoje, sukuriant labai labai plačias galimybės žmonėms su negale. Dėkoju socialdemokratų frakcijos vardu Jūta Steinruk. Komisijos pasiūlymas būtų labai svarbus ir jis tikrai jau seniai turėjo būti padarytas tam, kad palengvintume kasdienybę 80 milijonų gyventojų Europoje. Labai svarbu, kad bendroje rinkoje, bendroje vidaus rinkoje egzistuotų bendri standartai, bendras požiūris, kuris, kad supaprastintume asmenų su negale gyvenimą. Be to tai būtų ir pigiau. Komisijos pasiūlymas kliūčių pašalinimo principas, kurį komisija čia siūlo, atitinka ir jungtinių tautų konvenciją dėl neįgaliųjų. Čia numa, reikia jį įgyvendinti vienodai visoje Europos Sąjungoje, lygiai taip pat kaip reikia integruoti neįgaliuosius į darbo rinką. Skaitmeninė darbo rinka, skaitmeninė vidaus rinka yra labai didelė galimybė, kurią reikia pasinaudoti, nes jinai suteikia šansų žmonėms, kurie turėtų uh, kitų atveju tik tai labai sunkia prieiga suteikti jiems šansą dalyvauti darbo rinkoje. Ačiū. Toliau kalbės kolegė McIntyre. Vieną minutę. Dėkuoju, panė pirmininkė. Reitą savaitę dalyvavau parlamente renginyje, e, kuriame pasisakinėjo Kalam Russell. Jis kalbėjo apie žmonių, jaunų žmonių su negale galimybę pasinaudoti e, pertrauką studijose. Šis asmuo yra iš Britanijos, jis e, nemato, bet negale negali apibrėžti asmens, e, negali užkirsti jam kelio suvadinti visuomenėje savo vaidmenį. Ir e, pasisakydamas jis paminėjo, kad e, tokiems kaip jis, kai kurie tinklapiai internete yra visiškai neprieinami. Tai nepriimtina. Uh, Mes e, sakome, kad žmonės gyvenantis stiklo namuose akmenimis neturėtų mėtytis. Tad e, tikrai, prieš žengdami toliau, visų pirma pasirūpinkime, kad mūsų institucijų tinklapiai būtų prieinami. Viena minutė su pusė Alde frakcijos vardu poniai Harkin. Ačiū pirmininkė, sveikinu Jūs, komisarė, e, e, su tuo, ką Jūs atlikote. Atlikote tai, ką pažadėjote patvirtinote Europos prieinamumo aktą. Kaip pati sakėte, iki 2010-ųjų tikimės ES turėti 120 milijonų žmonių su vienokia ar kitokia negale. Taigi, pagal šį aktą ne tik e, daugiau produktų ir paslaugų bus prieinama žmonėms su negale, bet taip pat tai bus pravartu ir verslui, nes verslas susilauks daugiau vartotojų. Kompiuterių, bankininkystės paslaugos, išmaningi telefonai, transporto įvairios paslaugos, visa tai patenka į šį pasiūlymą. Ir jūs pati sakėte, kad e, direktyvoje konkrečiai techniniai sprendimai nėra nurodomi yra tik tai suformuojami reikalavimai. Tai labai svarbu gamintojams, verslui. Taip pat turime užtikrinti, kad e, apie prieinamumą jau būtų kalbama e, projektuojant produktus. Galiausiai mes labai sparčiai tampame skaitmeninę visuomenę, ir e, ši direktyva gali prisidėti prie socialinės ir skaitmeninės įtraukties. GUNGL frakcijos vardu ponė Anderson. Po susitikimo dėrėje prieinamumo aktas yra ypač svarbus, ypač po to, kai jungtinės tautas pradėjo tyrimą dėl uh, žmonių su negale teisų pažeidinėjimo, dėl to, kad Junktinėje karalystėje apkarpytos, uh, apkarpytas socialinis finansavimas. E, neįgalų žmonės turi turėti galimybę pasinaudoti paprastomis paslaugomis, bankininkystės, telefonais ir taip toliau. Daug iš mūsų naudojasi tom paslaugom, kad atkeliautų čia į Strasbūrą, bent jau aš taip darau. Direktyva valstybėms narėms numato prievalę imtis priemonių, teisės aktais užtikrinti prieinamumą ir taip pat užtikrinti, kad būtų laikomasi žmonių su negale teisų konvencijos nuostatų, konvencijos, kurią Airija kol kas tik tai ruošiasi ratifikuoti. Dėkoju dabar žaliųjų frakcijos vardu, turėjo pasakyti ponas Tarant, bet jo nėra, pasakys ponas Koša, pusantos minties. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad laikotės pažadų. Prieš bene metus pateikėte pasiūlymą dėl prieinamumo akto. Na, ką mums reikia padaryti? Reikia pašalinti kliūtis, kurios neleidžia užtikrinti prieinamumo. Jūs pasakėte, kad 20 metais Europos Sąjungoje gyvens apie 120 milijonų gyventojų vienaip ar kitaip turinčių negalę. Tam reikia pasiruošti. Europos atitinkamas reglamentas yra šios sistemos dalis. Taip pat ir neįgaliųjų, jungtinių tautų neįgaliųjų hartija, kurioje kalbama apie prieinamumą, taip pat turi būti visuotinai įgyvendinta. ES teisėje turėtų būti apibrieštas prieinamumas, nes mes galėsime šią apibrieštimi remtis ateityje. Po penkių metų, kai bus įgyvendintas prieinamo aktas, mes galėsime pradėti peržiūrą, žiūrėti, kas veikia, kas ne. Baigdamas, baigdama noriu pasakyti, kad aš tikiuosi, kad kada nors mums pavyks nugalėti visas tas kliūtis. Dėkoju. Dabar kolega Stalė, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Ačiū komisarė. Labai džiaugiuosi, kad yra pateiktas šis pasiūlymas dėl prieinamumo akto. Jau ilgai mes laukėme jo. Dabar labai svarbu, kad 80 milijonų Europos Sąjungos piliečių turinčių negalę turėtų prieigą prie įvairių paslaugų. Mes turime užtikrinti, kad mūsų visuomenė būtų lygiai teisiškesnė, teisingesnė. Labai svarbu, kad kompiuterių, informacinių technologijų sistemos būtų prieinamos visiems, kad vieši internetiniai puslapiai būtų prieinami neįgaliems žmonėms. Visi, kas dirba vidaus rinkos komitete, stengiasi, kad mūsų puslapis būtų toks, kad juo galėtų pasinaudoti negalę turinti žmonės. Visi taip turėtų daryti. Manau, kad šis pasiūlymas už užtikrins, kad nebus diskriminavimo skaitmeninėje rinkoje. Be to, mes turime nepamiršti, kad jungtinės tautos ketina peržiūrėti atitinkamą hartiją po dešimties metų jos veikimo ir čia yra iškeliami tie ypatingi iššūkiai, su kuriais susiduria neįgalieji informacinių technologijų srityje, komunikacinių technologijų srityje. Taigi visus šios dalykus reikia svarstyti kartu. Taip pat atsižvelginti Marakešo susitarimą. Norėčiau pakviesti komisiją, pateikti pasiūlymą, kaip įmanoma greičiau įgyvendinti e, tą susitarimą. Jūs minėjote elektroninės knygas ir kitas knygas. Jūs, aš galiu pasakyti, kad e, tos knygos yra neprieinamos neturtingose valstybėse. Ir Aš tikiuosi, kad mums, mes toliau bendradarbiausime su komisija, su kolegomis, įgyvendinant ir prieinamumo aktą, ir Marakešo susitarimą. Ačiū. Toliau kalbėsi Olga Stevens. Vieną minutę. Dėkoju pirmininkė, kolegės ir kolegos. Labai džiaugiuosi, kad svarstome šį klausimą. Tai tik tai nedidelė jungtinių tautų rekomendacijų gyvendinimo dalis, bet tikiuosi, kad Europos komisija pasistengs ir kitose srityse, už kurias ji atsako. Na, vis dar nėra tikrai užtikrinta vidaus rinka asmenims su negale. Čia dar reikia daug ką padaryti, reikia pašalinti labai daug kliučių. Ta pati galima pasakyti net ir apie mūsų pačių internetinį puslapį. Yra įmonių, kurie siūlo produktus visose ES šalyse ir jūs taip pat turėtų atitinkamai parengti savo puslapius taip, kad jie būtų prieinami įvairias negalės turintiems asmenims. Taip pat reikia užtikrinti, kad įmonės, kurios gali kažką pasiūlyti žmonėms su negale, kad jos tikrai tos žmonės, pas, kad jų informacija tikrai tos žmonės pasiektų. Tikrai galite tikėtis mūsų paramos savo darbe ateityje. Ir aš tikiuosi, kad tai padės mūsų visų geresniam gyvenimui ateityje. Dėkoju, dabar kalbės ponia Harasanova. Pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. 80 milijonų piliečių su negale nusipelno vienodos prieigos prie bendrosios rinkos, prie bendrosios skaitmeninės rinkos. Aš labai palankiai vertinu Europos prieinamumo aktą, bet taip ilgai laukus pavėluoto pasiūlymo. Dabar turim pasirūpinti, kad galų gale patvirtintas tas teisės aktas duotų praktinių rezultatų, kad diskriminac... žodžiai prieš diskriminaciją virstų veiksmais ir kad realiai šios nuostatos atsilieptų tokių žmonių gyvenime. Aš labai džiaugčiausi, jeigu jūs galėtumėt paaiškinti, kaip jūs vertinat santyki tarp minėtų dviejų teisės aktų. Yra nuoroda konstatuojamo dalyje yra iškinamasis raštas, bet aš manau, kad prieš trilogą dėl šios direktyvos kitais metais mums reikės išsamesnio paaiškinimo. Dabar galiu Jūs patikinti, kad parlamentas ir toliau pageidaus platesnės prieinamumo direktyvos apimties be raštiškų garantijų dėl to, kurie tinklalapį turėtų patekti į šį teisės aktą. Asmenys su negale turi turėti visą prieigą prie skaitminės bendrosios rinkos ir interneto, ne tik prie viešųjų tinklalapių. Dėkui. Ačiū. Paskutinė procedūra šį vakarą spontaniški pasisakymai. Pone Šritova, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Ačiū komisarė. Norėčiau vieną dalyką pasakyti. Norėčiau pritarti ir paremti tam, ką jūs dabar pasakėte, apibendrinama savo pareiškimą. O būtent turime užtikrinti prieigą prie švietimo. Asmenų su negale prieiga prie švietimo sistemos. Tai būtina iš ankstinė sąlyga leisinti užtikrinti, kad paslaugos, kaip kad skaitmeninės paslaugos, būtų visiškai išnaudotos. Manau, kad visi sutinkam, kad privalu remti prieinamumą. Tačiau iškyla problema tais atvejais, kai pradedam ieškoti finansavimo. Puikiai žinome tai iš situacijų nacionaliniuose biudžetuose. Čia turime remtis argumentu, kad švietimo kokybė ir prieinamumas prie švietimo sistemos teikiamų galimybių yra mūsų prievolė būtina investicija į geriausias gyvenimo sąlygas. Ačiū, Olga Šenkova, vieną minutę. Ačiū. Dėkuoju, pirmininkė, komisarė. Europos prieinamumo aktas mus džiugina, nors kartais ir labai nelengva ES taryboje tą klausimą aptarinėti. Štai, kai kalbėjome apie direktyvą dėl viešųjų tinklalapio prieinamumo, susidūrėme su problemom. Todėl labai svarbu, kad ši direktyva virstų realiu, realia praktika. Ši, šios nuostatos kelia nemažai diskusijų tarp neįgalių asmenų ir tikiuosi, kad jie nebus nuvilti. 80 milijonų žmonių su negale susiduria su įvairiausiamis kliūtimis, kasdieną turės įveikti geresnis paslaugų ir prekių prieinamumas yra gyvybiškai svarbus aspektai, kad būtų galima pagerinti tokių asmenų gyvenimo kokybę, bet ir pagyvenusių žmonių gyvenimo kokybę. Ir kaip tik dėl tokios priežasties mes norime paremti šią direktyvą. Tikiuosi, kad ir kitos valstybės narės tą patį padarys. Dėkoju. Dar vienas kalbėtojas prieš komisarę. Ačiū. Taip, 80 milijonų žmonių šiandien išgyvena vienokia ir kitokia, su vienokia ir kitokia negale, tad ši direktyva yra itin svarbi. Asmenų su negale prieinamumas prie prekybos, švietimo, darbo. Tai yra esminis socialinio teisingumo aspektas. Asmuo su negale, lyginant su paprastu asmeniu be negalios turi tik 25 procentus galimybę įsidarbinti, tuo tarpu be negalios asmuo turi galimybę įsidarbinti 66 procentą jo tikimybę. Kai kurie žingsniai mano valstybėje narėje dar apsunkino tokių asmenų su negale situaciją. Par specifinė parama asmenims su negale buvo smarkiai nukarpyta, tokie asmenys buvo socialiai atskirti. Ačiū. Dėkui. Dabar komisijos vardu ponia Tyson. Ačiū, ponia pirmininkė. Kolegos, tikrai jaučiuosi jūsų kolege čia. Taigi, e, mėly parlamento nariai, e, noriu padėkoti Jums už atliktą darbą su šiuo pasiūlymu. Tikimės, kad e, šis dokumentas bus greitai užbaigtas ir paskui greitai bus ir gyvendintas. Turime užtikrinti, kad e, ir mes patys būtume prieinamesni mūsų pačių priemonės, mūsų pačių Dokumentai, kuriuos skelbėme taip pat ir komisijoje, bus geriau prieinami, kad e, su jais galėtų susipažinti žmonės su negale. Taigi turime prisimti įsipareigojimų ir patys. Iš tikrųjų sutinku, kad čia yra ką tobulinti. Į tai atsižvelgsiu. Helga Stevens, e, kuri yra čia, kalbėjo apie, apie šį pasiūlymą, gerą pasiūlymą ir sakė, kad tai pareikalaus tam tikrų išlaidų e, bendrovėms, bet e, mes stengiamės tas išlaidas e, padaryti kuo mažesnės, kad, kad bendrovės galėtų pasirinkti, kad jos galvotų apie tam tikrų produktų dizainą, tokį dizainą, kad jie tiktų visiems. Kalbame apie naujas paslaugas, naujus produktus. E, nekalbame apie tai, kad reikia keisti tai, kas jau yra ir juos tuos daiktus perdirbti. Taigi e, išlaidas norime išlaikyti kuo mažesnės. Taigi, kalbant apie prieinamumą, jeigu jūs bandote pagaminti kažkokį gaminį, kuris būtų visiškai a, skirtingas nuo, skirtis nuo ankstesnių, a, E, teks padirbėti komunikacijos rytyje, bet visiškai aišku, kad e, tas produktas turės e, atitikti tam tikrus reikalavimus. Turime užtikrinti, kad produktai ir paslaugos būtų prieinami kuo didesniam skaičiui žmonių ir kad jie atitiktų reikalavimus. Ir jeigu taip įvyks, ir jeigu tokių produktų bus daugiau, tai bus e, didesnės galimybės sėkmiai ir galimybės sumažinti kainą. Kalbant apie šio akto taikymo sritį, tai e, turime direktyvą, turės prasidėti trialogo posėdžiai. E, Pradėsime nuo viešojo sektoriaus įstaigų tinklapių, paskui galėsime kalbėti apie privačius tinklapius ir taip toliau. Taigi čia yra vietos dėryboms. Toliau, ponė Styler e, paminėjo Marakešo sustarimą ir ten numatytą išimti knygoms. Čia mes daugiau kalbame ne apie spausdintas knygas ar breilio, raštu e, skelbiamas knygas, bet apie elektroninės knygas e, kalbame apie jų prieinamumą žmonėms, kurie negali, negali patys skaityti, bet e, kad jos būtų joms prieinamas per kitus jutimus. Būtent to siekiame nuo pat pirmosios dokumento koncepcijos. Dėkui už jūsų paramą. E, tikiuosi tolesnio bendradarbiavimo su jumis ir e, tikiuosi, kad sugebėjau per man skirtą laiką atsakyti užduotus klausimus.